Morning. Buenos días. Buenos días. I may have your attention. Labas rytas. Turime pradėti darbą, nes mūsų laukia įtempta darbo tvarkė bei balsavimas. Šiandien pas mus lankosi Graikijos ministras, todėl Iš karto dar, pirmasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja. Toliau e, ketvirtas punktas dėl Libė delegacijos į Graikiją ataskaitos svarstymas atidedamas. Visų ir toliau kiti punktai. ES keliaivių duomenų įrašų sistema e, plenarinėme posėdyje birželio 10-ąją e, buvo primtas sprendimas sugražinti Libe komitetui svarstyti pagal 175 taisyklę e, pono Kirkhop pranešimo projektą po to, kai įvyko politinių frakcijų pasitar... įvyks politinių frakcijų pasitarimas, e, mes šį pranešimą svartysime lybę komitete viename iš mūsų posėdžių. Toliau, e, bendras trilogas dėl deleguotojų teisės aktų e, lybė komitete susijusių su daugiametė finansavimo program, programa. Koordinatoriai nusprendė, kad bendras trilogas šiuo klausimu turėtų įvykti birželio 26 kitą savaitę nuo 16 30 iki 18.30. Ir ten svarstysime finansavimo biudžeto punktus, kurie priskiriami lybė kompetencijai. E, Kalbėsime su teisingumo, e, už teisingumą vidaus reikalus atsakingus komisijos narius. Toliau, pagal darbo tvarkė Graikijos veiksmų plano Atsiprašau. Praleido vieną punktą. E, euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo e, baudžiamosios teisės priemonėmis. E, Pranešė yra Antėja Makintaja. Ir tai yra pasiūlymas dėl e, direk, euro, dėl direktyvos dėl euro apsaugos e, būdžiamosios teisės priemonėmis. E, Vasario 20 dieną Libė komitete e, įvyko e, šio komisijos pasiūlymo pristatymas. Dabar išklausysime e, pranešimo projekto pristatymo. Pristatys ponia Makintaja. Ir ten tai siūlymas apimantis ne tik bendrąją valiutą. Tai tas pasiūlymas yra aktualus pasaulinėme kontekste. norime užtikrinti šios e, valiutos apsaugą baudžiamosios teisės priemonėmis, ponė Matintaja. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip jūs ir sakėte. Šis pasiūlymas skirtas euro ir kitų valiutų apsaugai nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis. E, komisijos pasiūlyme tiesiog apibendrinamos ir atnaujinamos ir galiojančios priemonės Ir reikia pripažinti, kad e, tenka pripažinti, kad valiutų padirbinėjimas yra sunkus nusikaltimas. Olafas apskaičiavo, kad š, kad tai kainuoja apie 400 milijonų eurų piliečiams ir verslui nuo euro įvedimo 2002-aisiais. Ir žinoma, tai yra uh, nus, organizuotų nusikalstamumo finansavimo sritis. Taigi pasiūlymas yra neprieštaringas ir jį tikrai galima palaikyti. E, kalbant apie pasiūlymą, dvi jos sritis, dvi, du jo punktai kelia šiek tiek problemų ir juos ir norėčiau aptarti tai visų pirma nepakankamai akcentuojamas nacionalinio e, teritorinio principo klausimas ir minimalių sankcijų vedimas. Taigi tai, kas yra pasiūlyme, tiems toms nuostatoms galime pritarti, nes mes visi tikriausiai e, esame prieš bet kokios valiutos padirbinėjimą. Ir dėl pristatytos darbo atvarkės pasirinkome neįprastą procedūrą. E, šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko prieš e, pirmojo pranešimo projekto pristatymą ir vienu momentu mums net atrodė, kad mm, mums pavyks susitarti dėl pakeitimų šešėlinių pranešėjų susitikime, kad netektų jų iš viso teikti. Tačiau to nepasiekėme, tai mums nepavyko, bet man tikrai džiugu, kad, mums, kad mes kad, kad buvo įtraukta beveik, įtraukti beveik visi šešėlinių pranešėjų pasiūlymai ir dabar pristatomas pranešimo projekto tekstas yra e, rimtas ir tvirtas ir tikriausiai susilauks plataus palaikymo. Esu dėkinga šešėliniams pranešėms, ypač ponui Dejong, už jų dalyvavimą šiame darbe ir už puikų bendradarbiavimą. Taigi, kokios buvo pirminės šešėlinių pranešėjų reakcijos. Labai svarbu nusiųsti e, ryštingą žinę, kad mes rim, pasirengę ryštingai, rimtai kovoti su šiuo nusikaltimu. Taigi šešėliniai pranešėjai pritarė, kad reikia nusiųsti ryštingą žinę dėl e, kovos su šiais nusikaltimais. Tačiau buvo išreikšta daug abejonių ir ponas Jong ir aš pati pritarėme tam, kad nevertėtų e, nustatyti minimalių sankcijų. Todėl mano pranešimo projekte ir aš pristatysiu taip pat svarbiausius pakeitimus. Pirmasis ir penktasis pakeitimai 23 konstatuosimosios dalies punktui ir 8 straipsnio pirmai daliai. Šiais pakeitimais bandau akcentuoti, kad valstybėms narėms, kuriuose buvo įvyktas nusikaltimas, tenka didžiausia atsakomybė, nes sunku tikėtis, kad valstybės narės imsis persekioti savo piliečius kitose valstybėse, kurie vykdė nusikaltimai. Taigi nusikaltimas persekiojamas tokie, toje šalyje, kur jis buvo įvykdytas dėl minimalių sankcijų. Aš išbraukiau vieną punktą, nes manau, kad neptas kitame mano pakeitimo tekste. Uh, pirminėme pasiūlyme e, e, yra nuostata dėl 10 tūkstančių eurų baudos ir įkalinimo iki 8 metų. Mes siūlome sumažinti tą e, ribą iki 5 tūkstančių eurų. Padirbta suma 5 tūkstančių eurų ir 8 metai įkalinimo. Supaprastinome. Tačiau išbraukėme minimalę sankciją. Kodėl? Svarbu, kad teisėjai visose valstybėse narėse patys nuspręstų ir apsispręstų. Ekonominė šalių situacija yra skirtinga. Ir jeigu bandytume nustatyti minimalias sankcijas, tai atsirastų skirtumų tarp valstybių narių atotrukis, nes jų ekonominė situacija yra nevienoda ir ponas Dejongas mane palaiko šiame pasiūlyme, kad teismų sistema ir teisėjas nagrinėjantis bylą spręstų šį klausimą. Taigi tai pagrindiniai pakeitimai pasiūlyme. Taip pat e, įtraukiu vieną naują pakeitimą, kuriame siūloma keistis duomenimis apie padirbtus banknotus ir monetas, kad tokiu būdu būtų galima įtraukti ir Olafą Nemanau, kad tai prieštaringas pasiūlymas ir aš tikiuosi, kad e, kolegos jį palaikys. Taigi, tuo ir pristatau savo pranešimo projektą. Ačiū. Thank you, Mrs. McIntyre. Just... Thank you. Now, some floor for discussion. We could hear from Mr. O dabar galėtumėm padiskutuoti apie pavardų, ponas Rekler. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą, kaip jis sakė, antros pasaulyje valiutų valiutos, valiuta dažnai tampa organizuoto nusikalstamumo taikiniu ir iš tikrųjų eina kalba apie tai, kad apie 500 milijonų eurų yra prarasti vartotojų atžvilgių nuo pat euro įvedimo 2002 metais. Iš tikrųjų grėsmės yra didelės, todėl aš sveikinu tai, kad komisija siūlo direktyvą, kuri apibrieštų bendrą teisinį pagrindą kovoti su euroklastojimu. Tai m, mm, norėčiau akcentuoti du dalykus mm, reikia nuoseklaus požiūrio visoje Europos Sąjungoje dėl baudžiamosios teisės. Daug yra įvairių tekstų, kurie yra svarstomi, taip pat ir Europos parlamente tai yra pasiūlymas priimti direktyvą dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Dėl to įvyko vakar mūsų komiteto posėdis taip pat. Ir antras dalykas, ką noriu pasakyti labai trumpai. Pranešė viską labai tiksliai pasakė dėl sankcijų minimalių. Man atrodo, kad jeigu būtų visose valstybėse narsi taip, kaip siūlė, siūloma jos įvestos, tai būtų tikrai nepalanku vertinant mūsų tikslus, nes principas yra, kad e, sankcijos būtų taikomos individualiai, kiekvienu atveju konkrečiai teisėjas nuspręstų, kai, kokia bausmė yra tinkamiausia. Tai aš prisijungčiau prie pranešėjos nuomonės ir daugiau gal nieko ir nebepridursiu, nes viskas aišku ir labai ačiū. Mr. De Jong. De Jong. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir už sutikimus Strasbūrė su šešėliniais pranešėjais. Mano manimu buvo labai naudingi tie sutikimai. Mm, nemanau, kad iš mano frakcijos būtų daug pakeitimų. Man atrodo, kad tikrai galim vadovautis jūsų požiūriu. Mm, labai tikrai viskas tekste artima mūsų pozicijai. Gal kokių formuluočių tobulinimų siūlinsime, bet bendrai pranešėjos požiūrį labai remiame. Ir antras dalykas, APP, tik apie tai kalbėjo, kad yra čia tam tikras ryšys tarp, tų, tarp šio klausimo ir diskusijų, pažiūrėjau, kurias vyko vakar dėl ES finansinių interesų gynimo. Uh, Ir ten irgi komisija siūlo minimalias sankcijas pritaikyti. Ir vakar vyko diskusijos apie tai. Um, ir, ir Reding buvo lybė komitete. Um, dėl komisijos požiūrio šio klausimu. Tai, m, sakyčiau, kad mane neramina, kad vis kartas nuo karto mes vis bandome komisijai išaiškinti, kad jeigu bus įvesa tokia savoka kaip minimalios sankcijos, patinka jums tai ar nepatinka, aš nepasisakau už minimalias sankcijas dėl visos eilės priežasčių, tačiau visą tai atidėjus šalį, net jeigu pasakyčiau už tai, um, reikėtų pripažinti vis tik tai, kad baudžiamosios teisės sistema yra sistema, o komisija į, vis įvedinėja naujas idėjas viename pasiūlyme, kitame pasiūlyme. Būtent mes kaip Europos parlamentas ir prašyme to nekartą, to nedaryti. Mes suprantame, kad komisija turi kompetencijos baudžiamosios teisės rytyje, bet mes norime matyti, kad komisija pasisakytų už nuoseklų darnų požiūrį. Tai reiškia, kad jeigu norite kažkokių minimalių sankcijų, tai tada reikia galvoti apie visą eilę įvairių pažeidimų ir nusikaltimų, dėl kurių reikėtų tada tų minimalių sankcijų. Nes jeigu tik tai pasakai, kad tik šiuo atveju reikėtų to, nes eina kalba apie ES finansinius interesus, arba šiuo atveju, kadangi tai yra euras, Tai to nepakanka. Gal komisija nesuvokia, kaip baudžiamoje teisė veikia kaip sistema. Ir reikia žiūrėti būtent per baudžiamosios teisės prizmę ir gal tikrai reikėtų gerų diskusijų dėl to, kur tas požiūris krypsta. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, vakar, kas um, diskusijos visos, kurios vyko biudžeto kontrolės komitete dėl Olafo veikimo, pavyzdžiui, <clears throat> Olafas yra labai svarbus ir šiam pranešimui. Ir man atrodo, aš tikrai teiksiu kelis pakeitimus ir dėl to, kad išsakyčiau susirūpinimą, dėl to, kaip veikia pats euras, nes kaip Olafas veikia, nes tikrai viskas eskaluojasi ir EPP žalieji e, dėl Olafo generalinio direktorato turi visiškai kitokių minčių, tai tikrai neramina. Ačiū. Gal dabar komisija ir taryba norėtų pakomentuoti kažką šio klausimu. Gal Olofo atstovų turime? Komisija, prašom. Ačiū. Mm, pirmininkė Aleksandr Šruder iš komisijos teisingumo generalinio direktorato. Mes tikrai galime paremti šį labai svarbų pasiūlymą, kaip buvo teisingai pasakyta, turime apjungti pastangas ir kovoti su euro bei kitų valiutų padirbinėjimu, nes tai labai rimtas nusikaltimas ir turi būti vieningos taisyklės visoje Europos Sąjungoje, visoje Europoje. E, tai aš sugrįžčiau mm, prie labai svarbių dviejų klausimų. Tai yra visų pirma mm, dėl tinkamo sankcijų e, režimo padirbto euro atveju ir antro klausimu, kokia jurisdikcija turėtų būti taikoma. Dabar dėl minimalių sankcijų. Mes puikiai suprantame, kad mm, tai yra labai svarbus klausimas, kuris turi būti išsamei iš, išanalizuotas. Ir kaip buvo pasakyta, Europos komisija vis tik tai labai pasisako už labai nuoseklę darnę Baudžiamosios teisės politiką, kaip mes ir pareiškėme 2011 metų Baudžiamosios teisės komunikate. Man atrodo, čia labai svarbus yra toks elementas, kai žiūrime mm, į nusikaltimų, pažeidimų klausimą šiuo atveju yra mm, rūpinamasi, kad komisijos požiūris būtų nuoseklus ir darnus, kad dėl minimalių sankcijų, dėl ES finansinių interesų apsaugos, um, kai kas sako, kad tai prieštarauja galbūt vienas kitam, mes galvame, kad taip nėra, mes galvame, kad tikrai tai yra nuosekli politika, nes mes turime žiūrėti, um, ką mes kokią ką mes norime apsaugoti baudžiamąją teisę. Ir vienas dalykas yra ES finansiniai interesai ir euras. Mūsų požiūriu tai yra unikalios, tikros gerybės, tikras gėris, kurį reikia saugoti ES. O yra kiti nusikaltimai, kurie, aišku, irgi yra svarbus, bet kurie galbūt yra svarbesni teritorinių lygmenių ar per sieną galbūt yra nusikaltimo. Taigi reikia įvertinti santykinę svarbą to, to, to gėrio, kurį mes norime apsaugoti ir daryti tą skirtumą tarp skirtingų nusikaltimų. Taip pat noriu pabrėžti, kad minimalios sankcijos tai nėra automatinis dalykas um, ir netgi yra sakoma, kad, kad jeigu bus tos nuostatos dėl minimalių sankcijų, tai teisėjai privalės taikyti tas sankcijas. Tačiau reikia pabrėžti, kad šis tekstas yra skirtas teisės aktų leidėjams, o ne konkretiems teisėjams. Dabar, ką ponė Makintai ir sakė dėl teritorialumo principo. ES teisėje mes jau turime pakankamai įsitvirtinusią politiką, kad jurisdikcija turi būti paremta arba teritorialumo principu, arba, nas, arba pilietybės principu. Uh, Mes galvojame, kad šiuo atveju nebūtų tinkama mažinti mm, ES valstybių narių jurisdikcijos ribas ir mes norėtumėm laikytis komisijos pasiūlymo, pirminio pasiūlymo, kur yra atsižvelgiama tiek į teritorialumo, tiek į pilietybės klausimus. The... Taryba, jeigu jūs yra salėje, gal kažkas norėtumėt pakomentuoti? Jei ne, matau pana Bronks ranką. Tai jam suteiksiu žodį prieš suteikdama žodį pranešėjai. Prašom. Taip pat paskui pakalbėsime apie terminus. Thank you. Uh... Ačiū. Kaip jau buvo pasakyta, mes visi prieš padirbinėjimą, e, net e, prieš euro padirbinėjimą. Man susidarė toks įspūdis, kad padirbinėjimas yra rimtas nusikaltimas visame pasaulyje. Tačiau ar yra tokių valstybių narių, kur tai nėra um, nusikalstama veika e, ir už šią veiką yra skiriamas skirtingos sankcijos ir bausmės, todėl neaišku, kokia čia problema. Panašu, kad ES teisės aktų harmonizavimo kaip tik ir siekiama dėl to ir ne pirmą kartą. Tačiau reikia prisiminti, kad ES dar nėra visų pasaulio šalių kol kas. Ir aišku, teisės aktai kartais net neturi e, poveikio nusikalstamoms veikoms kitose pasaulio dalyse. O kalbant apie mažiausias bausmes, jos yra svetimos jungtinės karalystės, pavyzdžiui, sankcijų sistemai um, už įvairias nusikalstamas veikas. Nepriklausomai nuo to, koks sunkus būtų pažeidimas, visada turi būti numatyta tam tikra jurisdikcijos diskrecijos sąlyga atitinkamai sankcijai skiriant. Pone McIntyre, gal norite pakomentuoti arba pasakyti pakeitimo pateikimo terminą? Labai trumpai noriu patikinti komisiją, kad iš savo pranešimo e, nepanaikinau galimybės valstybėms narėms paskirti sankcijas savo šalyse kitų šalių atstovams. Tik e, teritoriškumo aspektas turėtų būti taikomas, kai to reikia kad tiesiog, kad komisija nesirūpintų dėl šio klausimo. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų indėlį. Ačiū. Galime susitarti dėl pakeitimų patikimo termino. Tai yra Liepos 10 diena, 12 valanda. Taip galėsime keisti pranešimą, kurį ką tik pristatė pranešėja ponia Makintar. O dabar labai laiku periname prie ketvirto darbo atvarkės punkto, tai yra Graikijos viešosios tvarkos ir piliečio aps... Ats... Graikijos nacionalinio veiksmų plano prieglopščio ir migracijos valdymo srityje pristatymas. Aš noriu pasveikinti Graikijos viešosios tvarkos ir piliečio apsaugos ministrą poną Dendijas, kuris e, čia atvyks po poros minučių. Noriu padėkoti Jums už Jūsų kantrybę. Said, no need... Kaip jau minėjau, pertraukos nedarysiu. Dabar labai šiltai noriu pasveikinti ministrą Dendijas. Graikijos viešosios tvarkos ir piliečių apsaugos ministrą, kuris pristatys Graikijos nacionalinį veiksmų planą prieglopščio ir migracijos valdymo srityje. Kaip žinote, mes nuolat keičiamės nuomonėmis su valstybių narių atstovais, kurios sprendžia prieglopščio, migracijos klausimus. Kalbamės apie teisėkuros dalykus, taip pat ES veiksmus, e, priežiūros galimybės. Todėl Graikijos ministras ponas Dendijas E, buvo pakviestas pristatyti Graikijos nacionalinį veiksmų planą prieglopščio ir migracijos valdymo srityje. Dabar žodis Jums, ministrė. Mums didelė garbė, kad Jūs atvykote. Žodis Jums. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums asmeniškai ir Libe komitetui bei Europos parlamentui už suteiktą progą paaiškinti klausimą, kuris mano šaliai, Graikijai ir tikiuosi Europos Sąjungai yra labai svarbus. Ši galimybė man ir Graikijos vyriausybei bei mano ministerijai yra labai svarbi, todėl kad Europos e, parlamentas yra teisės aktų leidėjas. Ir ponios ir ponai, jūsų kritika mums taip pat yra labai svarbi. Jums leidus pristatysiu mūsų veiksmų plano santrauką, todėl kad svarbiausia man yra išklausyti jūsų pastabas ir kritiką, o ne pasisakyti pačiam. Jūs paskutinį kartą Graikijoje lankėtės 2012 e, metų spalio mėnesį ir nuo to laiko daug pažangos pasiekta prieglopščio ir migracijos valdymo srityje Graikijoje. Ne Informalioje ministrų taryboje Dublinė pernai mes pristatėme e, šį veiksmų planą prieglopščio ir migracijos valdymo srityje, pagal kurį mūsų vyriausybė galės dirbti veiksmingai ir tinkamai atremti dabartinius migracijos e, srautų iššūkius, tinkamai kovoti su nelegalia migracija, bei spręsti klausimus susijusius su neteisėtais migrantais. Kas, ką apima šis veiksmų planas, kas buvo sukurta nuo 2012 metų spalio mėnesį, kai jūs pirm, paskut, paskutinį kartą viešėjote Graikijoje ir susipažinote su šio, šiais dalykais. Pirmiausia, prieimimo, pir, pirmojo prieimimo paslaugos, e, e, jos jau egzistuoja. E, kovo 15 dieną buvo įsteigtas pirmasis prieimimo centras, kuris visiškai veiks nuo šio mėnesio pabaigos. Be to, lesbose, tai yra e, šiaurėje sala ir Atikoje pradės veikti kiti pirmojo prieimimo centrai ir jie pradės veikti vėliausiai 2013 metų pabaigoje. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Graikijos nevyriausybinėmis organizacijomis, medicinių paslaugų, e, vertimo, e, savanoriško gražinimo srityje. Taip pat bendradarbiaujame ir su pabėgėlių komisaru jungtinių tautų. E, taip pat turime dvi, du patikrinimo centrus. atrankos centrui, centrus, kurie dirba Ir mes ketiname įrengti e, du judriuosius vienetus, todėl kad nelegali migracija keičiasi. Tai, kas vyko viename regione, dabar vyksta kitame regione Egėjo e, pakrantėje. Todėl mes ir numatėme, kad reikalingi ir du judrus prieimimo centrai. Siekdami e, vertinti šį reiškinį holistiškai, aš, mes bendradarbiavame su viešosios sveikatos ministerija, siekdami užtikrinti paslaugas labiausiai pažeidžiamiems piliečiams. Ir mes jau sukūrėme du centrus pažeidžiamiems žmonėms, tai yra Atenose, taip pat planuojame įsteigti tokius centrus, ir kitur iki 2013 metų pabaigos. E, vienas Atikoje, o e, kitas Seres e, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, apie, apie 50 km nuo Graikijos. Prieglopstis Graikijoje, kaip žinote, tai yra svarbi diskusijų tema ir Graikijos naujoji um, įstaiga atsakinga už prieglobstį jau veikia ir taip pat veikia ir skundų prieimimo institucija. Mes dabar norime, kad visiškai veiktų penki prieglopščio centrai ir tikimės, kad jie pradės veikti greitai. Naujoji prieglopšio tarnyba veikia nuo šių metų birželio mėnesio, e, jau sulaukta 144 e, prašymai iš moterų, iš vyrų, atsiprašau, 63 iš moterų ir 9 iš nelydimų e, nepilnamečių. Praėjusi birželį 55 tūkstančiai prašymų nebuvo išnagrinėti, tai buvo pernai. Dabar mes sukūrėme elektroninę sistemą, kuri leidžia skaitmeninti visus 55 tūkstančius prašymų. Sukūrę elektroninius formularus mes sugebėjome iš, išnagrinėti 17 tūkstančių prašymų. E, 3600 jau buvo išnagrinėti greitai, e, anksčiau buvo 10 komitetų, kurie to užsėmė, dabar 10 komitetų e, tai sprendžia. 20 komitetų ir darbai vyksta greitai. centrai iki išsintimo iš šalies jau e, veikia. Seniau juose buvo 200 vietų, dabar yra nei, daugiau nei 1500 vietų. Vienas yra Atikoje, kitas Filipinėse, 80 km į pietus nuo Atikos. Ir trys likę centrai yra e, Graikijos šiaurėje jie e, gali priimti 5000 e, asmenų, o mūsų tikslas yra sukurti centrą, kuris priimtų 10 tūkstančių žmonių. Taip pat e, gali būti sukurti ir keturi papildomi centrai iki 2014 metų pabaigos Ir mes šios centrus steigiame remdamies ES teisės aktais ir Graikijos nacionalinės teisės aktais, e, siekdami e, pagerinti aprūpinimo, um, maitinimo, valymo, saugumo e, standartus. Mes dėgiame labai aukštus standartus, taip pat organizuojame konkursus, kurios jau, kurie yra jau pradė, pradėti. E, kokiosgi yra e, kliūtis. Aš apie tai pakalbėsiu kiek vėliau. O dabar taip pat vyksta diskusijos su komisija, sprendžiant klausimą, kas gali patekti į šiuos centrus. Mes manome, kad tik prieglopščio siekimas nebūtinai reiškia, jog tas žmogus turi teisę likti Graikijoje. Daugelis žmonių, daugelis neteisėtų migrantų piknaudžiauja prieglopščio teisę. Jie prieš nepateikia prieglopščio prašymo prieš patekdami į Graikiją Jie pateikia prieglopšio prašymą tik tuomet, kai juos laiko policijos pareigūnai. Ir Šiuo atveju ES teisingumo teismas labai aiškiai savo sprendinę pasisakė, kad šie žmonės piknaučiauja prieglopšio teisę. Taigi šios diskusijos šią temą gali būti plačios, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą praktinių dalykų. Turiu pasakyti, kad šios diskusijos užsitęsusios ir mes siekiame sukurti mechanizmą, kuris leistų visas prieglopščio bylas tų žmonių, kurie yra e, Graikijoje, e, išnagrinėti, kaip galima greičiau, nuo šių metų rūpjūčio mėnesio. Gražinimas. Turiu taip pat pasakyti, kad yra uždaromos senosios patalpos senosiuose centruose. Mes uždarėme Venos, Eliniko, taip pat Esprofikos ir Tichiro sulaikymo centrus ir atsidarėme naują Heleniko centrą, kuris tikriausiai bus uždarytas iki 13 metų pabaigos. Toliau gražinimas. Šis klausimas yra itin svarbus ir mes um, pritarėme Tarptautinės migracijos organizacijos savanoriško repatrijavimo programai, kuri buvo pradėta 12 metų rūpjūtį kad būtų galima pagelbėti 8500 imigrantų, kurie pareiškė pageidavimą sugrįžti į atitinkamas kilmės šalis. Ir tai yra daroma pasitelkiant į pagalbą repatriacijos departamentą, kuris turi savo programą, kuriant papildomas gražinimo programas. Tačiau, nepaisant visų pastangų, gražinimas yra labai sudėtinga problema. Kodėl? Priežastis paprasta, todėl kad pagrindinės kilmės šalis su mumis nebendradarbiauja. Ypač vertėtų paminėti Afganistaną, Bangladežą, Pakistaną, Iraką, Alžyrą ir Maroką. Šios išvardytos šalis tikrai rimta problema ir 80 procentų visų problemų kyla būtent dėl prasto bendradarbiavimo su jomis ir jų nenoro bendradarbiauti. Mes kreipėmės į komisiją prašydami uh, padaryti įtaką šioms šalims arba pasirašyti redmisijos susitarimus. Kai kuriais atvejais tokie susitarimai jau pasirašyti, tačiau nėra įgyvendinami. Vienai par kitaip dabartinė padėtis tikrai manęs netenkina ir taip pat manęs netenkina šioms šalims uh, bandoma daryti įtaką. Galiausiai sienų kontrolė. Manau, kad mes labai veiksmingai užtikriname sienų kontrolę. Anksčiau tai buvo didžiulė problema. Vykdomos dvi operacijos Sildinever ir uh, Skydės Prieš pradant vieną iš operacijų, 412 neteisėtų migrantų kirto mūsų sieną, dabar apytikrai per savaitę bando neteisėtai patekti mūsų teritoriją nuo 3 iki 4 migrantų. Aišku, egzistuoja Egėjo jūroje problemų, nes šiuo atveju ne mūsų, ne mano ministerija yra atsakinga už neteisėtos migracijos valdymą, tačiau vėlgi mes kūrėme atitinkamą sistemą, pagal kurią bus geriau apsaugotos Egėjo jūroje esančios išorės sienos. Tačiau man regis, kad kitos ministerijos atstovai turėtų atvykti ir informuoti jūs apie planuojamą Egėjo jūros sienos apsaugą. Ir e, aš manau, kad jūs galėtumėte atvykti šį rudenį, kad įvertintume tą pažangą pasiektą po praėjusio jūsų apsilankimo per visą laikotarpį. Taigi, tiek galėčiau pasakyti ir dar kartą, ponė pirmininkė, noriu Jums padėkoti už galimybę pasisakyti lybė komitete. Ačiū už pristatymą ministrui. Ačiū, kad pristatėte e, prieglopšio ir migracijos valdymo nacionalinį planą, o dabar e, nariai gali užduoti klausimus, pasisakyti, tačiau nepamirškite, prašo pirmininkas, kad 11 val. mes pradedame balsuo, balsavimą. Ir aš įsivaizduoju, kad apie prieš pat 11 valandą prasidės lengvas chaosas, kuris vyksta visada, nes suskuba visi nariai atvykti į posėdį, tikrinasi, ar turi elektroninės balsavimo korteles ir taip toliau. Taigi 15 narių nori pasisakyti, kiekvienam e, suteikiamos dvi minutės arba komentarams, arba pasisakymams. Pone Madije pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau iš karto padėkoti ministrui už tai, kad atvyko pristatyti mm, migracijos ir prieglapščio planą, atsižvelgiant į iškilusias problemas dėl didelio prieglopščių prašytojų skaičiau ir prieglopščio politikos klausimo. Ministrė, jūs pristatėte pažangą, kurios pasiekė jūsų vyriausybė, e, užtikrindama pirmojo, dirbdama kaip pirmasis į es atvykusių pabėgėlių sutikimo centras ir E, taip pat kalbėjote apie mm, pabėgėlių, apie prieglapšio prašymų skaičių. Sakote, kad viskas normalizuojasi, kad su pasitenkinimu galime konstatuoti, kad skaičiai sumažėjo ir kad e, centrai skirti asmenims prieš išsiuntimą iš šalies e, taip pat tobulinami ir kad Vienintelės problemos yra susijusios su finansavimu ir manau, kad kalbant apie tai, galime e, prašyti, daryti spaudimą Europos komisijai, kad šis suteiktų pagalbą jūsų valstybei. Ir tai, e, kalbant apie tai, apie tą reikalingą pagalbą, e, manau, kad Europos parlamentas galėtų padaryti spaudimą tarybai kalbu apie prieglapščio prašytojų centrus. Čia noriu prisiminti, kad mes balsavome dėl Dublino 2 reglamento ir kad mes nesame iki galo uh, patenkinti vykdomą politiką dėl asmenų perkelimo uh, ir, ir atitinkamo fondo lėšų panaudojimu. Ypač atsižvelgiant į tai, kiek prieglopščio prašytojų ir pabėgėlių yra Europos Sąjungoje, kitos valstybės galėtų priimti dalį tų uh, asmenų, kuriems sutiktas prieglopsis. Manau, kad uh, taryboje turėtų būti svarstamas šis klausimas, turime daryti spaudimą ir manau, kad dar kartą tą klausimą galėtume svarstyti plenarnėme posėdėje. Let's hear from the members of the Greek delegation getting started. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Mulderis toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad po mūsų apsilankimo Graikijoje, aišku, įspūdis iš e, ministro pasisakymo, buvo atlikta nemažas, atliktas nemažas darbas ir tuo labai džiaugiuosi ir pastebimai sumažėjo bandymų neteisėtai kirsti Graikijos sieną. Taigi imamasi problemų spręsti migracijos klausimą, nepaisant labai sudėtingos ekonominės padėties. Ir tai yra teigiamas dalykas, kurį dera pažymėti. Ir dera viešai tai pasakyti. Aišku, yra ir rimtų problemų Mes lankėmės sulaikymo centruose ir pastebėjome, kad ten sąlygos tikrai nėra pačios geriausios. Ir uh, buvome informuoti, kad iki balandžio pirmos tie netinkamų sąlygų centrai bus uždaryti. Norėtųsi daugiau žinoti. Aš suprantu, kad uh, prieglopščio klausimų departamentas, mes kalbėjome su jo pareigūnais, taigi jis nepakankamai gerai dirba dėl to, kad trūksta darbuotojų. Ir manau, kad pagrindinė problema Graikijoje ir kitose Europos dalyse yra ta, kad labai daug neteisėtų migrantų gyvena šešėlyje. Ir norėčiau iš jūsų sužinoti, kaip jūs ketinate spręsti tą problemą. Jūs minėjote, kad 55 tūkstančiai asmenų uh, apie juos surinkta informacijos, bet nepakankamai ir jie gyvena šešėlėje. Taigi norėčiau apie tai išgirsti, kaip spręsite šią problemą. Ačiū iš anksto. Kitas kalbėtojas, ponas Pirkeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausiai norėčiau pateikti vieną pastabą. Mes lankėmės sienos pereimo punktuose ir ponas Maunderis buvo mūsų delegacijos vadovas, mes susipažinome su padėtimi sienos perėjimo ruožę ir buvo tikrai įdomu. Po to parengėme ataskaitą. Tiksliau, ji buvo baigta renkti prieš porą dienų. Apie tai norėčiau informuoti ir mūsų komiteto pirmininką. Joks kitas komitetas taip ilgai iš tiesų, mano žiniomis, nėra rengęs ataskaitos apie vizitą. Aš turėjau mėnesių mėnesius laukti, kol pasirodys ataskaita. Aišku, galbūt reikėjo ją iš anksto peržiūrėti, kad nebūtų prarasta kažkokia informacija. Bet vienaip ar kitaip manau, kad parlamento darbo sparta yra nepakankama. Ir tikrai Taip negali būti, kad keletą mėnesių yra rengiama ataskaita. Taigi atkreipkite dėmesį, tai ponia pirmininkė, ir noriu jūsų paprašyti imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų, nes padėtis neprimtina. O dabar mano pastabos. Nebejotina, kad Graikijos padėtis labai sudėtinga, ji buvo sudėtinga praeitėje, nemažiau sudėtinga dabar ir tikrai Graikija nėra pasiruošiusi masinam žmonių atvykimui į šalį. Tokiam masiniam atvykimui, kokį stebėjome mes kartu su ponu Malderiu. Graikijos e, pastarojo meto pastangos gali būti teigiamai vertinamos ir tai tiesiog rodo, kad Graikija e, atliko pati savo darbo vertinimą ir ėmėsi priemonių sienų geresnės, geresniai apsaugai užtikrinti, bendradarbiaujama taip pat su Frontexo agentūra. Bet e, kaip su kontrabandinėmis pagrindiniais keliais. Ar dabar pasikeitė maršrutai kontrabandų, gal pereita prie salų. Kitas dalykas tai yra prieglopščio prašytojų prašymai. Mes e, kalbėjomės su sulaikymo centruose gyvenančiais prašymų teikėjais. Ir a, tikrai daugelis jų sakė, kad vyksta ekonomin, dėl ekonominių priežasčių, bet jie neplanavo e, pateikti prieglopšio prašymų. Taigi norėčiau sužinoti, kokia padėtis dabar yra, kiek pasikeitė prašymų skaičius, kai policija sulaiko neteisėtą migrantą, ar jie iš tiesų visada pateikia prašymą dėl prieglopšio, kiek laiko trunka prašymo nagrinėjimas. Ir Galbūt jie prašymą pateikia kiek vėliau, ar žinote, po kiek laiko atvykus į šalį. Bet jeigu, kitas klausimas, jeigu prašymas dėl prieglupščio yra atmetamas, nepatenkinamas, tai kas vyksta toliau? Ar asmuo yra išsiunčiamas iš šalies pagal redmisijos susitarimus, turiu galvoje pirmiausia tas valstybės, kurias jūs paminėjote savo pasisakymę. Pirmininkas, 10.30 mes turime pradėti balsuoti, sako pirmininkas, taigi nepamirškite, mes galime, jūs galite viršyti nustatytą dviejų minučių kalbėjimo laiką, bet tikrai ne per daug. Toliau ponas paplautų. Daug nekalbėsiu, aš taip pat esu graikas, todėl yra trumpai apsiribosiu savo pasisakymą. Noriu padėkoti Jums už pristatymą, ministrė. Jūs šiek tiek kalbėjote apie finansavimą. Kokia dabar yra padėtis, kalbu apie Europos fondų lėšas skirtas Graikijai. Komisijos atstovai e, ateinantis į mūsų komitetą teigia, kad finansavimas, kad finansų dar yra, lėšų yra. Ir kiek žinau, E, iš Europos fondų lėšos Graikiją pasiekė. Noriu paklausti, kokia dabar yra padėtis ir kokie yra jūsų lūkesčiai, ko, ko dar tikitės iš ES fondų užtikrinant e, Europos solidarumą Graikijos atžvilgių šiame sektoriu. Panegijom. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai E, kalbėsiu e, tikrai greitai. Dalyvavau e, de, delegacijos vizite Graikijoje. Aš pritariu pono Pirker požiūriui dėl šio pranešimo rengimo spartos. Ja, jį rengiant iškilo, na, susikirto viena kitai prieštaraujančios jėgos tačiau tai neliečia jūsų ministerijos darbo. Turiu klausimą dėl smurto proveržių, apie kuriuos e, girdėjome, kad kalbu apie migrantus Graikijoje. Noriu, kad pristatytumėte e, realistišką požiūrį į e, migrantus darbuotojus gyvenančius Graikijoje ir ar jiems e, daromas koks nors spaudimas ir ar jie susiduria su smurtu ir kas daroma, kad ta situacija būtų išspręsta. Ačiū toliau Pone Romero. Ačiū pirmininkė. Ministrė, ačiū už patiktą informaciją. Noriu užduoti klausimą apie skaičius, apie tai, kiek, kokiam skaičiui pabėgėlių buvo suteiktas pabėgėlio statusas Graikijoje pastarai, e, per praėjusius metus. Jūs minėjote 144, iš jų 74 moteris. Kai lankiausi Graikijoje e, pabėgėlių centruose, man pasirodė, kad svarbiausia problema yra, kaip jūs sprendžianti e, atsakymo laukiančių asmenų padėtį. 55 tūkstančiai asmenų yra pateikę prašymus, bet jie dar nėra peržiūrėti. Yra apie 30 3000 e, tų bylų prašymų yra nagrinėjami teisme. Eurostat duomenimis Prancūzijoje yra 96, pra, Belgijoje 33, Belgijoje apie 40 tūkstančių prieglapšio prašančių asmenų. Aš tikiuosi, kad skaičiai yra teisingi, kuriuos pateikiau. Svarbiausia problema yra mm, finansavimas, kurio prašote trijų mėnesių laikotarpis pratestas iki šešių mėnesių, per kurį reikia išnagrinėti prašymą ir net jei žmonės paleidžiami iš tų centrų, paskui po kurio laiko jie vėl grįžta ten. Taigi svarbiausias klausimas yra pinigai. Jei jūs ir sprendžiate e, kai kuriuos klausimus, nors iškilo sunkumų su Turkija, jūs kalbėjote apie prie, bebeigelio prieimimo centrus, tačiau jums tikrai bus sudėtinga toliau spręsti tų asmenų klausimą, kurie ir toliau liks tuose centruose. Ir čia dabar tu, turiu omeny. Ir norėčiau pakalbėti remdamasis savo valstybės patirtimi, kodėl e, pabėgėlių statusas taip retai suteikiamas, kodėl toks dėlis skirtumas tarp mūsų valstybių ir šiaurės šalių. Uh, lyginant su, jai, su jomis, mes tarptautinį pabėgėlio statusą sute, suteikėme labai labai retai, lyginant su šiaurės šalių politika. Ir tai e, dažnai yra paskata tiems asmenims e, ki, vykti į kitą šalį. Kartais jie pasilieka ir brando, bando užsitikrinti teisę į pilietybę. Tokie yra Eurostato duomenys. Graikijai vis dar Gerkė vis dar susiduria su sunkumais, kuriuos jai sunku įveikti. Nežinau, ar parama iš Europos ar Europos fondai padės tas problemas išspręsti. Ar jūs turite pakankamai parengtų darbuotojų, kurie yra pasirengę dirbti siekiant gero, geros sutarties su Turkija, juk e, per Turkiją jūs pasiekė e, žmonės iš Maroko, Alžyro, neturintis jokių dokumentų. Uh, Man atrodo, kad Graikijai reikėtų padirbėti draugiškai sprendžiant, sutvarkant santykius su kaiminėmis. Ponas Trienta Filidės. Ačiū. Noriu padėkoti ministrui už jo apsilankymą ir taip pat padėkoti už šiltą prieimimą Graikijoje praėjusi spalį. Spalio mėnesį apsilankę Graikijoje konstatavome, kad pasiekta tikrai nemenka pažanga, lyginant su aksesniais vizitais. O šiandien, kaip išgirdau, e, pasiekta dar daugiau pažangos ir tikrai noriu Jūs pasveikinti šią progą. Manau, kad apribojimai dėl e, darbuotojų šreto valstybių panaudojimo buvo panaikinti, kad naujoji prieglopščio teikimo tarnyba būtų aprūpinta darbuotojais ir, ir dirbtų visų pajėgumu. Turiu kitą klausimą, kuris mums taip pat yra aktualus e, asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga perkelimas. E, Jeigu mano minėta tarnyba bus sukurta ir jeigu visos procedūros bus tinkamai e, atliktos, kuomet asmeniui suteikiamas tarptautinis saugomas men statusas, pabėgėlio statusas, mes negalime jų integruoti į savo visuomenės. Todėl kitas žingsnis turėtų būti perkelimo sistemos panaudojimas. Ir komisija patikė štai kokį pasiūlymą. E, bet valstybės narės dėl to nesutarė ir noriu paklausti, ar taryboje yra ini, keliama iniciatyva įtikinti valstybės narės pritarti mūsų pasiūlymui, priimti mūsų pasiūlymą ir paraginti komisiją parengti atskirą pasiūlymą skirtą asmenų perk, sukurti asmenų perkelimo sistemą, kad e, atsakomybė už tai būtų padalinta bendrai ES valstybėms narėms. Ponas Dijas Demera. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Visų pirma, sveiki atvykę pas mus, ministrė. Noriu pabrėžti, kad Turkija, sprašau, Graikija yra Europos Sąjungos valstybė, kuri susiduria su nemenkus spaudimu migracijos rytyje. Taip pat noriu pabrėžti, kad Graikija turi pačias ilgiausias e, Europos Sąjungos išorės sienas, e, tai yra sausumos siena. Graikija taip pat turi didžiulį archipelagą jūrose. Ir kiekviena sala, kiekviena atskira sala taip pat yra sienos tesinys. Graikija daro didžiulės pastangas, kaip matome iš pristatyto plano, veiksmų plano. Uh, Graikijos e, problema yra ta, kad ji dar išgyvena ir labai sudėtinga ekonominė situacija. Todėl e, išsiaiškinę silpnasias Graikijos vietas, manau, dabar turėtume pademonstruoti solidarumą. E, ir šalia solidarumo turime užtikrinti ir pagrindinių teisų, žmogaus teisų užtikrinimą, gyvendinant asmenų sugražinimą. Turime griežtai laikytis, laikytis žmogaus teisų standartų, e, kalbant apie registravimo ir pabėgėlių registravimo centrų darbą. Na, situacija niekur nėra ideali, nebūna ideali. E, Tačiau e, rodydami solidarumą galėtume padėti išspręsti kai kurias problemas. Egėjo jūra yra didžiausi nelegalios migracijos Europos Sąjunga vartai. Turime to nepamiršti. Ir tuo baigiu, pirmininkė. Manau, kad labiau nei bet kada mums reikia sutelkti dėmesį į Frontex agentūrą. Frontex turėtų renkti strateginės apžvalgas, e, taip pat iš dalies finansuoti asmenų sugražinimą, jį tą ir daro, vykdyti bendras operacijas. Bet ši agentūra turėtų ir teikti paramą Graikijai. Ir manau, kad mes komitete turėtumėme ypač garsiai kalbėti apie tai, kad Graikijos padėtis šiuo atžvilgiu yra unikali. Nežiūrinti tai, kad Graikija išgyvena nepaprastai sunkia ekonominė padėtį, ji daro viską, ką gali, kad e, prisimtų jai tenkančią naštos dalį ir todėl mes turėtume pademonstruoti solidarumą Graikijos atžvilgiu. Ačiū, ministrė. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Ačiū, kalbėsiu graikiškai. Sveikinu, ministrė. Labai šiltai sveikinu. Ačiū už jūsų pasisakymą. Sveikinu su tikrai daug vilčių teikiančia veiksmų programa dėl prieglopščio ir migracijos. Man atrodo, tai tikrai sėkmės istorija Graikijos atveju. Žinoma, mes suprantame, kokios yra problemos Graikijai įgyvendinant šį planą, kad daugiausia, aišku, sunkiausia yra įgyveninti planą, nei parengti, bet aišku, galiu Jūs patikinti, kad Europos parlamentas tikrai užtikrins visą palaikymą, kad tikrai Europa Jūs remtų, kad galėtumėte įgyveninti tą planą. Tikiuosi, kad Jūs ir mums padėsite. Pavyzdžiui, kalbant apie visus tus argumentus, kuriuos išgirdome prieš Graikiją, pavyzdžiui, Ispanijos kolega minėjo didžiulę naštą, kuri yra užgulusi, neproporcingai užgulusi Graikijos pečius. Man atrodo, visi partneriai suvokia, kad Graikija neturėtų būti dėl to baudžiama, nes e, ji turi išorinę ES sieną. Nežiūrėjau, reikia nepamiršti, kokią baisę krizę pergyvena. Taigi, mums visiškai akivaizdu, kad reikalingas solidarumas, reikalinga ekonominė parama. Ir kiekvienas iki, kai kalbame apie šios lausimus, visuomet dėkojame komisijai už uh, pagalba Graikijai, bet aišku, ne vien finansinės paramos reikia, reikia nepamiršti moralinių principinių klausimų, principų, kuriais paremta ES. Tikiuosi, kad partneriai pripažins tai. Kiekvieną kartą, kai kalbu Europos parlamento plenarnėje sesijoje, visuomet pabrėžiu šios klausimus. Ministrė, e, pirmininkė, jeigu leistumėt, e, norėčiau truputį ilgiau kalbėti, jei manoma, nes man atrodo, kad migracijos valdymas reikalauja tokios programos, kuris sėkmingai leistų integruoti migrantus šalyje. O tam reikia aiškaus teisinio pagrindo, reikia užtikrinti, kad tokie klausimai kaip šeimų susijungimas būtų sprendžiami, kad tie asmenys, kurie teisėtai gyvena šalyje, turėtų galimybę normaliai gyventi ir dirbti. Aš suprantu, kad šeimų klausimas jūs liečia gal netiesiogiai, bet man atrodo, kad reikia spręsti ir šios latmus. Tai gal galėtumėt kiek plačiau papasakoti ir apie tai. Mūsų laukia nepaprastai sunkus balsavimo sąrašas ir dar yra kolegų, kurie nori pasakyti, bet reikia palikti laiko um, ministrui atsakyti. Tai tikrai prašau turėti tai omenyje ir neviršti dviejų minučių. Uh. Pane Insild. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pas, šiltai pasveikinti ministrą. Džiugu, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis. Man atrodo, visi supranta, kokia ypatingoje situacijoje yra Graikija, ne vien dėl ekonominių dalykų, bet ir dėl geografinės padėties Noriu pridurti, kad aš asmeniškai galvoju, jog ES nesugebėjo padėti Graikijai, um, parodyti solidarumą daugelį sričių, bet aišku, tai nereiškia, kad Graikijai irgi netenka jos atsakomybės dalis um, prieglapščio ir migracijos politikos srityje. Todėl aš noriu Jums užduoti du klausimus. Atrodo, kad Jūs remiate tai, kad reikia sistemingai sulaikyti prieglačių prašytojus. Uh, Bet, pavyzdžiui, Olandijos vyriausybėje viena partija remia tokią politiką, bet aš galvoju, kad mes turime visiškai atmesti tokį principą. Aš galvoju, kodėl jūs manote, kad gerai yra sistemingai sulaikyti um, prieglašio prašytus, kurie nėra nusikalteliai. Toliau Amnesty International kalba apie tai, kad um, prie Graikijos-Turkijos sienos prieglašio prašytojai sistemingai yra atmetami. Um, ar jūs žinote apie tai, gal galėtumėte apie tai pakalbėti? Aš noriu taip pat ir dėl viešosios tvarkos pasitirauti, nežinau, kalbame apie prieglopsį ir imigraciją, ar leistumėt užduoti klausimą dėl viešosios tvarkos tik tai prieglopšis ir imigracija? Taip, bet vis tik tai, jeigu liks kelios sekundės, aš noriu paklausti, ką ministras darys dėl to smurto, kurį pritaikė VSAV sukarintos grupės. Geller. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, džiugu, kad jūs atvykote, kad pasakojate apie pažangą. Vis tik tai e, įdomu būtų žinoti plačiau apie prieglopščio sistemos, apie piknaudžiavimą prieglopščio sistemą. Jūs pats sakėte, kad e, nuo birželio 7 dienos e, vyks prieglopščio tarnybų darbas. Bet aišku, mes žinome ir, ir, ir žalieji puikiai žino, kad Atenose ir kitur sulaikymo centruose žmonės buvo laikomi, neturėjo galimybės pateikti prieglošio prašymą. Tai ciniška būtų sakyti, kad juk jie neprašė prieglopšio, jie neturėjo galimybės paprašyti prieglopšio. Ir prieglopšio prašymas nėra nusikaltimas. Tai mes galvome, kad tikrai tokių asmenų sulaikymas, patalpinimas sulaikymo centruose prieštarauja Europos Sąjungos nu, teisės principams ir dabar noriu paklausyti, kaip ta prieglopščio sistema veikia dabar, kaip jie atrodo dabar, ar yra kokių problemų, taip pat ir dėl trejato. Ir dabar toliau, kiek dienų užtrunka pateikti prieglošio prašymą ir paskui gauti bent jau pirmą atsakymą į tą prašymą. Taip pat sakėte, kad stengiate įveikti atsilikimą prieglašio prašymų srityje. Tai džiugu, tačiau jūs minėjote 7 tūkstančius prieglapšio prašymų bylų, jūs kalbėjote apie tai, kad dar iki rūpjūčio ketinate įveikti didžiulę dalį to atsilikimo. Kaip jūs ketinate tai padaryti, kaip jūs įveiksite tokį atsilikimą, kaip jūs analizuosite tokį skaičių prieglašio prašymų. Taip pat dėl pripažinimų skaičiaus lygio. Uh, Mm, Europos teisingumo teismas taip pat um, nerimavo dėl pavyzdžio pavyzdžiui, pabėgėlių statuso pripažinimo e, didėjimo, lyginti su prieglašio prašymų skaičiumi, tai gali būti didelė problema, gal galėtumėte apie tai plačiau pakalbėti. Ir dar vienas dalykas, um, dar lapkritį mes jums rašėme ir žaliųjų kolegos, ir, ir, ir aš e, rašėme dėl situacijos Graikijoje sulaikymo centruose, bet atsakymo kol kas nesulaukėme. Jakolino dviem minutėm. Prezidente, sarò brevissimo. Intanto non... Ačiū pirmininkė. Ministrė, kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, noriu pasveikinti tą pažangą, apie kurią mums papasakojo Graikijos ministras, tikrai tai malonios žinios, ką jis papasakojo apie mm, atsakymo laikos trumpėjimą ir nepilnamečių klausimus. Nepamirškime prieklopščio visos sistemos, Dublino reglamento veikimo ir Italijos delegacija nepritarėme, Graikijos delegacija taip pat nepritarėme naujasiams pasikeitimams, kadangi nėra solidarumo, nėra pasidalymo našta, o iš tikrųjų mums tenka didžiulė ta našta, kai nekalba apie migrantų srautus. Mes galvojame, kad visos valstybės narės turėtų e, prisidėti prie imigrantų perkelimo programos, kad ne vien tik tai e, Graikijos ir Italijos pačius už, užgultų tie masiški imigrantų srautai. Ir labai svarbus yra tas e, veiksmų planas skirtas būtent um, toms problemams spręsti, kuomet um, daugėja migrantų iš tam tikrų valstybių, kilmės šalių. Tai aišku, reikia pripažinti um, milžiniškas pastangas, kurias dėjo Graikijos vyriausybė įvertinant didžiulius migrantų srautus. Aišku, kad Graikijai kyla Egėjo jūros, Vidužėmio jūros uh, klausimas, problema tikrai, man atrodo, kad reikia europinės apsaugos sistemos ir pasienio uh, apsaugos visos sistemos. Ponas Bronsas, dabartinė politika tikrai yra nepriimtina, nes dėl to yra vėluojama išduodant e, nacionalinius e, kelionės dokumentus kiekvienos šalies piliečiams, jau nekalbant apie išsiuntimus ir visus reikalus. Ir akivaizdu, kad uh, neteisėti migrantai arba turėtų gauti teisę būti šalyje, arba būti, turėti galimybę būti šalyje, kol jiems išduodami tinkami dokumentai, kur jie gauna atsakymą, taip pat įskaitant ir laiką, kuris turi būti suteiktas apeliacijai teisme pateikti. Nebūtinai, aišku, visas tas bylas turėtų nagrinėti teismas, bet vienaip ar kitaip atsiranda um, migraciją skatinant patys veiksniai. Kilmė šalis, kurios atsisako arba vangiai vykdo savo prisimtą prievolę priimti gražinamus piliečius, turi patirti spaudimą, kad jie priimtų savo piliečius. O jeigu jie to nedaro, tai Graikija ir kiti jos draugai, kurie gali tapti visai e, ne savo norų migrantų prieimimo punktais, turėtų <clears throat> spausti tas šalis ir gražinti asmenys nepriklausomai nuo to, ar jie turi kelionės galiuojančius dokumentus ar ne. Aišku, yra visa eilė tarptautinių ir ES ribojimų, sprendžiančias problemas, bet mums reikia tuos suvaržymus pašalinti. Operacija Skydės pagelbėjo ir leido sumažinti 96 procentais nelegalių migrantų skaičius. Tačiau tai ir vis tiek reiškia, kad sulaikymo centruose tai yra 5000 vietų. Ir nebejotinai, kad Graikijai šiuo požiūriu tenka sudėtingas uždavinys, nes jį privalo saugoti ES išorės sieną. Tuo tarpu jos ekonominė padėtis yra labai sudėtinga. Lygiai taip pat Graikijos įvaišiui kenkia tokia gana sudėtingai valdoma politika migracijos srityje. Ačiū toliau, pona Togariš. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis ministrė. Turiu pasakyti, kad e, kaip ir kiti kolegos, taip ir aš esu susirūpinusi dėl to, kad antrojo Dublino reglamento įgyvendinimas kelia didžiulių problemų ypač migrantams bandantiems įvažiuoti į bet kurią valstybę narę. Ir man įdomu sužinoti, ar priemonės, kurios buvo pasiūlytos siekiant užtikrinti tolygę problemų pasidalymo naštą ir susijusios su redmisijos sutartimi, nepriklausomai to, kur vyksta migrant, e, tie susitarimai yra sudaryti su Malta, Graikija ar kitais, gali būti sprendžiami pasinaudojant tomis naštos pasidalymo priemonėmis, kurios yra šiuo metu įtvirtintos. Ačiū toliau ponas Kristopoulos. Chrysogelus. Ačiū ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį, nes tikrai solidarumo reikia, bet Graikijai pačiai reikia padaryti du dalykus, kad galėtų kovoti su migracijos problema. Kartu su ponia Hans ir žaliųjų frakcijos nariais mes lankėmės viename iš sulaikymo centrų, prieimimo centrų Tai buvo prieimimo centras, nesulaikymo centras, bet taip, kaip jisai buvo sutvarkytas, atrodė, kad tai yra sulaikymo centras. Jame buvo apgyvendinti anksčiau kankinimus patyrę asmenys ir jie tenais buvo laikomi ilgiau nei 18 mėnesių. Kartais jam tekdavo net pakartotinai išgyventi patirtas kančias tokiu būdu. Kitas asmuo, su kuriuo mes bendravome, papasakojo, kad jos sesuo turėjo leidimą gyventi Ispanijoje ir ji norėjo susijungti su broliu, kuris e, buvo laikomas sulaikymo centre aštuonis mėnesius. Jis atvyko iš Irano ir pateikė prieglopšio prašymą, tačiau jo prašymas iki šiol neišnagrinėtas. Taip pat yra dar ir nepilnamečiams skirtas centras. Jame patalpinti, pavyzdžiui, asmenys atvykę iš Albanijos. Vienam iš jų buvo 17,5 metų ir jisai praktiškai net mokyklą lankė ir baigė Graikijoje. Jisai praktiškai visą savo gyvenimą, skyrus vienerius metus, praleido tame centre. Labai daug žmonių Graikijoje gyvena 6-7 metus faktiškai, tačiau jie gyvena sulaikymo centruose. Kita kalbančioji, pavadopulum. Pone ministrė, noriu užduoti klausimą dėl socialinio solidarumo. Nebejotinai, Graikija patiria didžiulį migracijos spaudimą, kaip ir visa pietinė ES dalis prie viduršėmio jūros. Aišku, daug kalbama apie naštos pasidalymą. Mūsų parlamentas stengiasi uh, sustiprinti kovą su neteisėta migracija, nors didžiausia, aišku, tokį migracijos spaudimą patiria pietinės ES valstybės, kuriuose ir ekonominė padėtis labai sunki. Taigi noriu paklausti štai ko. Turkija kaip tik ir yra tie vartai į Europos Sąjungą, per kuriuos atkeliauja migracijos srautai. Taigi, kokią kitą pagalbą mes galėtume suteikti Graikijai, be to, kad galėtume padėti stiprinti bendradarbiavimą su Frontexu. Kitas dalykas – apsaugos mechanizmas. Nepamirškite, kad e, didžiausias spaudimas šioje srityje patiria pietinės ES valstybės palyginti su šiaurinėmis. Pirmininkas, gerbėmiai kolegos, prašyčiau laikytis tylos, nes e, ministras turi turėti galimybę atsakyti labai konkrečius klausimus. Daug buvo kalbėta apie solidarumą. Ir daugelis komiteto narių labai susidomėję Graikijos patiriamomis problemomis. Aš asmeniškai norėčiau išreikšti supratimą Graikijos problemoms, nes tikrai Graikijos, Graikija išorės sienų ruožuose patiria didžiulį migracijos spaudimą. Taigi, ponė ministrė, jų dabar suteikiama galimybė atsakyti, nepaisant to, kad 10.30 turėjome pradėti balsuoti ir visų prašau kantrai laukti balsavimo pradžios, sako pirmininkas. Taigi, ministrė, žodis jums. Pirmiausia, noriu dar kartą padėkoti jūsų komitetui už galimybę pabendrauti su jumis ir už tai, kad suteikėte laiko atsakyti labai svarbiems jūsų uždudamiems klausimams. Aš norėčiau išsamei atsakyti į visus klausimus, bet dėje tiek laiko neturiu, todėl pabandysiu atsakyti koncentruotai. Praėjusį sausį mes pažadėjome ES parengti veiksmų planą. Ir tas veiksmų planas e, buvo rengiamas kartu su pirmuoju prieimimo centru, jis jau veikia. Taip pat mes pažadėjome parengti prieglopšio ir migracijos valdymo sistemą, kuri jau veikia ir parengėme e, gražinimo politiką, kuri šiuo metu ir yra įgyvendinama. Taigi mes savo pažadus į gyvendinome. Dabar tie anksčiau egzistavę centrai, kuriuose asmenys buvo laikomi prieš išsiuntimą. Turiu pasakyti, kad tie centrai, kuriuose lankėsi jūsų komisijos nariai, neegzistuoja. Iš jų liko to tarpu vienas Heleniko punktas veikia, bet visus tuos centrus, kuriuose jūs laikėtės, mes uždarėme ir paskutinysis iš jų bus uh, uždarytas iki 13 metų pabaigos. Dabar prašymų nagrinėjimas ir susikaupę prašymai. Tais atvejais, kai net nebeverta net nagrinėti prašymų, mes bandome gražinti asmenis. Kalbant apie tarptautinę apsaugą, tai mes suteikėme ją 25,28 procentams žmonių. Dabar dėl Turkijos. Turiu pasakyti, kad Turkija bando keisti padėtį, tačiau tikrai mes nesulaukime tokios Turkijos pagalbos, kokios reikia beveik 25 tūkstančiai readmisijos prašymų buvo pateikta. Bet tik 113 asmenų buvo leista sugražinti pagal readmisijos susitarimą. Aišku, pirmiausia, kyla finansų klausimas. Keletas skaičių. Mes esame siuntę jums uh, biudžet, informaciją apie biudžetą kiekvienam iš jūsų elektroninių paštų, bet turiu pasakyti, kad apskritai bendro plano įgyvendinimo metinės sąnaudos reiškia 500 milijonų eurų. Didesnė dalis sudaro mūsų pačių lėšos. Europos Sąjungoje skiria 174 milijonus. Ir kaip matote, tai yra gerokai mažiau, negu kad yra skiriama iš Graikijos biudžeto, esant pačiai sudėtingiausiai finansų krizai, kurią per savo gyvavimą išgyvena Graikija. Mes e, kreipėmės į komisiją ir komisija, turiu pasakyti, pasiūlė mums šitą, bet mes išnaudojame visas įmanomas lėšas. Ir komisija dabar mums siūlo pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Tačiau, kaip jums žinoma, struktūriniai fondų lėšos naudojamos pagal tam tikrą sistemą ir mums labai sunku yra gauti galimybę pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Mes darome, ką galime, tačiau vienai per kitaip. Deja, lėšų nepakanka, finansavimas yra nepakankamas. Ir galiausiai, baigdamas, noriu pasakyti vieną svarbiausią dalyką dėl perkelimo. Ponios ir ponai, ką mes bedarytume, mes turime elgtis kaip europiečiai. Ir galiausiai turime pripažinti, kad teks perkelti kai kuriuos žmonės, maždaug apie 10 milijonų žmonių. Ir teks kasmet apgyvendinti nemažus skaičius, bet mes negalime tiesiog priimti visų, pavyzdžiui, Vokietija negali priimti dešimties milijonų neteisėtų migrantų. Todėl turime pasiekti, kad Europa blaiviai pažvelgtų į šią problemą ir be iš ankstinės nuostatos darytų tai, ką seniai turėjo padaryti. Taigi ponė pirmininkė. Dabar noriu dar kartą Jums padėkoti, kad suteikėte galimybę man atvykti į Jūsų komitetą. Pirmininkas. Ir Jums, ministrė, noriu padėkoti, kad paaiškinote, kaip veikia naujasis veiksmų planas, informavote apie visas priemonės, kurį imtasi ir norime Jums padėkoti už atliktą darbą. O dabar, kaip jau minėjau, mes balsuosime. Taigi prašom pasiruošti balsavimui ir pirmiausiai noriu priminti ir paklausti, ar visi turite elektroninio balsavimo korteles. Pasitikrinkite, prašom, sako pirmininkas. Ir pažiūrėkite, ar kortelė veikia.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 Get ready for the vote, please. Dear colleagues, ladies and gentlemen, get ready for the vote. Ponios ir ponai, prašom pasiruošti balsuoti, prašom susėsti, prašom pasiruošti korteles. Pane Morvai, dėl darbo tvarkos. Igen, magyar nyelven szeretnék ügyrendi kérdést fel. Taip, norėčiau užduoti klausimą vengriškai. Vakar vakare pusę dvylikos gavome dalį balsavimo sąrašo. Iš tikrųjų tokios apimties, kad būtų prireikę bent dienos viską išsiaiškinti. Dabar šį rytą apie pusę dešimt Dar dėl balsavimo gavome papildomas informacijos, tačiau tuo metu mes dirbome ir čia ir kituose komitetuose. Tuo tarpu tavaris pranešimas iš tikrųjų tai yra demokratijos pamoka ir 61 straipsnėje yra pasakyta, kad turi būti pakankamai laiko išanalizuoti teisės aktą. Kaip gali tokius dalykus suderinti tarpusavėje? Kaip Europos parlamentas gali duoti kokių pamokų Vengrijai, Vengrijos parlamentui? Uh, šiame kontekste. Ir noriu užduoti antrą klausimą, ką padarysite, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų. Ir trečias dalykas, kadangi kalbame apie tavarės pranešimą, aš sužinojau, koks svarbus yra, kokia svarbi yra žodžio laisvė, nuomonės laisvė ES ir aš noriu pasakyti, kad štai kokia yra mano nuomonė, kad ES yra diktatūra. Paprastai tokiu metu um, turėtų ateiti tvarkdariai yra atimti uh, plakatus. Dar norėčiau ir štai nacionalinį simbolį, Vengrijos vėliavą iškelti. Tai irgi yra pasis, žodžio išraiškos laisvės pasireiškimas. Ar yra dar kažkokių tai dalykų. Iš tikrųjų, jūs esate fašistai, ponai, nes jeigu kažkas tai yra, kuris kas mosuoja vėliavą vadinamas fašistu, tai aš galiu pasakyti, kad tai jūs, kas taip sakote, esate fašistai patys. Pirmininkas, tai tikrai ne dėl darbo tvarkos pasisakymas, aš jums nesuteikiu žodžio, viskas, ponė Morvai, viskas, prašau nustoti kalbėti. Aš esu vengrai, ne fašistė. Pirmininkas, prašau dabar jau balsuoti. Išgirskime dabar apie palėtį dėl pagrindinių teisių. Balsavimas bus nepaprastai sudėtingas. Prašau sutelkti dėmesį į šią procedūrą. Turime pranešėją, turime visi turėti omenyje, kad mūsų spaudžia laikas, nes žinome, kad buvo laiko kompromisams e, sudaryti pranešėjas, išėliniai pranešėjai iš visų frakcijų šiame parlamente dirbo. Gal ponas Tavarės nori e, minutėliai kokiai gauti žodį prieš balsavimą? Ne? Galime iškart balsuoti. Ar jūs norite, ponė Tavarės, pakomentuoti, pavyzdžiui, pastangas, e, kompromisus pasiekti? Taip, noriu pasakyti, kad visi parlamentarai, visas frakcijos labai daug dirbo, stengdamėsi parengti tuos kompromisus ir noriu pasakyti dėl trijų pasikeitimų, naujausių pasikeitimų, kol kas jie ne visiškai atspindėti šiame pranešime. Visų pirma, oficiali Venecijos komisijos nuomonė paskelta prieš dvi dienas, raginant Vengrijos vyriausybę atsimti ketvirtą e, pakeitimą konstitucijai. Vakar taip pat buvo padarytas Navi Pilai e, pareiškimas, tai yra e, Jungtinių tautų vyriausiai e, komisarė žmogaus teisų klausimams, tai tas pats, e, ta pati mintis kaip ir Venecijos komisijos. Ir toliau paskutinėse diskusijose dėl Vengrijos e, pas mus aš paprašiau Vengrijos vyriausybės pateikti naujo, naujo nacionalinio saugumo įstatymo vertimą, nes tikrai yra neraminančių klausimų, nes be kitų dalykų jis leistų teisėjams ir prokurorams uh, vykdyti sėkimą, perimti pokalbius, tai eina kalba apie um, laisvių galių apribojimus. Kol kas vertimas nepateiktas, bet e, mes dirbsime, aišku, ir neturėdami vertimo, ar patys pasidarysime vertimą. Ir, aišku, tai paskui jau atsispindės pranešime, kai jis atkeliaus iki plenarnės sesijos. Ir galiausiai noriu padėkoti Vengrijos piliečiams, kurie man parašė, mm, aš jiems pasistengsiu atsakyti. Uh, kai, kuriems, kai kurie atsakė po to sureaguodami mano atsakymą, kad tikrai dialogas buvo labai um, pagarbus ir vaisingas, tai manau, kad tokia mintis turėtų būti esminė, kad visų ES piliečių pagrindinės teisės yra visų ES piliečių reikalas. Ir aš manau, kad tokia dvasia galėtumėm dabar valsuoti. We... Ačiū už tokį paaiškinimą. Dabar sutelksime dėmesį į balsavimą, kuris tikriausiai bus labai ilgas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 Dėl kameros, taip tikrai taip negali būti, tokia padėtis negali būti, prašau e, techninių darbuotojų sustabdyti tokį cirką, čia ne kažkokia tai parado, prašau, e, ponė Marvai, tai ne cirkas, tai Europos parlamentas. Aš manau, kad tikrai e, dabar ruošiantis rinkimams, prieš ruošiantis rinkimams jūs turėjote apie tai žinoti ir dabar tikrai turėtume žinoti, kaip elgtis. Prašau techninių darbuotojų nutraukti šį cirką ir prašau sutelkti dėmesį į balsavimą. Bus tikrai daug puslapių, tai daug dėta pastangų į kompromisą kompromisus, kai kurios pastraipos turi būti balsu, teikiamas balsuoti atskirai, nežiūrint pastangų sudaryti kompromisus. Taigi pradėkime balsuoti, ponia Vikstrom. Is... Pirmininkė, Tai yra tikrai darbinis komiteto posėdis, mes balsuosime ir kai kas iš mūsų tikrai labai neramina visas šis jovalas, į kurį mes esame įtraukti. Aš nesutinku balsuoti tokiame kontekste, kuomet posėdis yra transliuojamas internetu ir piliečiai visoje Europos Sąjungoje pamatys šią situaciją. Tai yra visiškai nepriimtina. Uh, Aš paprašyčiau sutvarkyti salę, padaryti viską, kad būtų galima toliau dirbti normaliai. Ačiū, jūs labai aiškiai išdėsite savo nuomonę. Tikrai prašau, teskime darbą oriai, pagarbiai, laikykimės Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių. Prašau, tai taikoma kiekvienam Europos parlamento nariui. I'm gonna announce an additional indication. Paskelbsiu papildomai informaciją naujausią. 250 pakeitimas atkrenta, jeigu 9 kompromisas bus patvirtintas. 366 367 pakeitimai atkrenta, jeigu 24 kompromisas yra patvirtintas. 395 pakeitimas neatkrenta, jeigu 18 kompromisas bus patvirtintas. Ir 154 pakeitimas atkrenta, jeigu 41 kompromisas yra patvirtintas. Tai štai tokie skelbimai. Dar jūs kažką norėtumėt pridurti? Ne? Tai tuomet pereikime prie balsavimo. Pasiruoškime. Pirmas kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antra pastraipa. Kas už? Šimtas devyniasdešimt penktas pakeitimas. Taip. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečia pastraipa. 197, 198, 109, ne, atsiprašau. 197, 198 pakeitimai kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl šių pakeitimų, dėl trečios pastraipos. Prašom balsuoti elektroniškai. Paragraf 3. One EPP e too much. Vienu EPP per daug. Atsiprašau, kokia problema? 190, 196. Pastraipa ir pakeitimai skirtingas dalykas. Pirmininkas, taip, 197-198 pakeitimai trečiai pasraipai, vienu per, iš APP per daug. Atsiprašau, kas čia tokia? 197 pakeitimas yra antrai pasraipai, ne trečiai pasraipai. Pirmininkas, mes jau balsavome dėl antros pastraipos 195 pakeitimo, dabar balsuojame dėl 197 ir 198 pakeitimo. Pone pirmininkė, jei leistumėt. We're voting now. Paragraph 2, 195. 195 pakeitimas antrai pastraipai, balsuokime kol kas dėl šio pakeitimo. Antra pastraipa, 195 pakeitimas. Prašom balsuoti, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl trečios pastraipos. 196. Pone pirmininkė, Man tikrai susidaro įspūdis, kad e, būtų daug geriau, jeigu jūs nesakytumėt pastraipų, tik sakytumėt pakeitimų numerius. Būtų daug lengviau. The... Pirmininkas, gerai, tada tik tai pakeitimų numerius sakysiu. 197 ir 198. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Man atrodo, atmes. Gerai, toliau. 199. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 200. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 201, 202 identiški, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 206 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 206 elektroniškai. Now closed. Too many EPP. Too... Per daug EPP. Dviem. Dviem per daug EPP. EPP vis dar dviem per daug. Now, now, let's see. What is the vote like? 39 plus 16. 39, o 16 prieš priimta. Toliau. 208 iki 211 už visus kartu. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 213, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 214 ir 15 kartų, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 220 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 223 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 222 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 227 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 234 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 236 iki 38. 236, ne, atsiprašau, 235, 236, 237, 238 kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 239. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. 240 ne atkrenta. Septintas kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas kas už kas prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už kas prieš susilaiko priimta Priimta. 250 atkrito. 251 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 253 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 254 kas už, prieš, susilaiko priimta. Atsiprašau, teisingai, netai pasakiau, buvo atmesta, buvo daugiau iškeltų rankų prieš. Tikrai, atsiprašau, buvo atmesta. Ne. Gerai, pasitikrinkime. Now closed. Yes, 31. Balsuoti baigėme, taip pat mes 31 buvo prieš. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 257, 58, 59 kartų, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 260, kas už kas prieš, susilaiko, atmesta. 261 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 263 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 264. 62 buvo atsiimtas. Atsiimtas. Pas mane parašyta atsimta. Pas jūs taip pat? Gerai. 263, kai balsavimai buvo atmestas. Taip, tai... Ne, norite pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime dėl 263. Elektroniškai. Balsuoti baigiame. 61 prieš, 24 už, 4 atmesta. 264 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 265 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 266 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 267. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 11. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 272. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 273. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 274. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 277 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 278 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 279 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 280 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 281 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 284 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 kompromisas kas už, Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 288. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 290. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 289. Kas už? Kas prieš? Neaišku, visiškai neaišku, tikrai rankos keltos neaiškiai. 289, pasitikrinkime dėl 289, prašom balsuoti. EPP vienu per daug. aiškiai atmesta, tiesiog neaiškiai buvo keltos rankos, todėl neaišku buvo. 292. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 293. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 294. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 15 kompromisas kas už. Ne, norite pasitikrinti dėl 294. Prašom, dėl 294 elektroniškai. Atmesta. Tai 15 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 298 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 16 kompromisas kas už, ir susilaiko, priimta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 305 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 307. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 18. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 310. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 311. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 312, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 313, ne, čia kartu jie buvo, atsiprašau. 314, kas ir 15, ir 16, ne, 314 ir 15, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 316. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 19. Pasitikrinti norite dėl 316, prašom. 31 ir 23 atmesta. Toliau e, kompromisas 19, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 317, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai, dėl 317. 33, 23 atmesta. 318, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 320, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 321, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 320, 321. Taip, norite pasitikrinti. Dėl 321. Prašom. Tikrinamės, kaip paprašyta. Trys šimtai dvidešimt ketvirtas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 323 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 325 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 326 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 20 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 327. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 329. Kas už? Kas prieš? Neaišku, pasitikrinkime dėl 329, nes nedaug rankų buvo pakelta. 26 už 16 prieš 16 susilaikė priimta. 330. Ne, ne, ne. 335. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 21. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 338. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 339. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 340. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 341. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 342. 42 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 343 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 345 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 300, atsiprašau, 22 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau 366. Atsiprašau, ne tą skaičių pasakiau, nes jis atkrito, taigi 368. 368 antra dalis, dėl kurios dar reikia balsuoti. Prašom, kas už 368 pakeitimo antrą dalį, kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 375, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 376, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 377. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 378. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 379. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. 25. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaiko, priimta. Norite pasitikrinti dėl 25 kompromiso? Gerai, tikrinkimės. Trisdešimt trys už dvidešimt trys prieš priimtą. Trys šimtai devyniasdešimt penktas kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. 300, na, atsiprašau. Keturi šimtai keturiasdešimt devintas, taip, keli puslapiai į priekį, keturi šimtai keturiasdešimt devintas, dėl kurio dar reikia balsuoti. Taip, mano pakeitimas, kas už? Matau, ką norite pasakyti, ponia Eihel. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Norite pasitikrinti gerai dėl 449. 20 už 28 prieš e, nedidelę persvarą, bet patvirtintas. 4, 488 pakeitimas, antra dalis, radote, vėlgi keli puslapiai prieki, turime balsuoti dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar 500. Ne, nori, norite pasitikrinti. Prašome elektroniškai dėl 488 pakeitimo antros dalies. Keturiasdešimt vienas prieš penkiolika už atmestą. Toliau penkišimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 503 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas taip ne. 504 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 505 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 27 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar peršokam į priekį, kai kurie sudėtingumai čia 5, 2, 2, ne 519 dar gyvas reikia balsuoti. 519, ar radote, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 519, o dabar 521, kas už, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 521? Tikrinamės balsuoti. Pradedame. Balsavimas baigiamas. 12 už 43 prieš atmesta. Periname prie 522. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 523 už. Ar pasitikrinti reikia? Pasitikrinkime, paskaičiuokime. 522, paskaičiuokime, kiek balsavo prieš. Balsavimas baigtas. 42 balsavo prieš, 12 už, 523 kas už. prieš susilaikę priimta. Pasitikrinsime, taip. Elektroninis balsavimas dėl 523 pradedamas. Balsavimas baigiamas. 31 už 27 prieš, 525. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 527 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 29 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Priimta. Pasitikrinkime dėl 29. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 35 už, 22 prieš. Priimtas. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 42 kompromisas, ar turėjome pasitikrinti dėl 30, prašau, pati paskaičiuokime, kiek balsų buvo. Balsavimas baigiamas. 33 už, 21 prieš, 3 susilaikę. 42 kompromisas, kas už? Prieš. Šį kartą neaišku, gal atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl 42 balsavimas pradedamas. Baigiamas.

Pasitikrinkime. 550. Balsavimas pradedamas. Dabar baigiamas. 27 už, 30 prieš šį kartą atmestas. 551 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Jis neatkrenta. Mane informavo, kad jis neatkrenta. Tai viskas gerai, mes balsavome. Ir patvirtinta. Dabar konstatuojamosios dalys ir įtraukos. Konstatuojamosios dalys. Ir nurodomosios dalys. Bet mes balsavome. Balsavome dėl 501. Dabar periname prie konstatuojamųjų ir nurodomųjų dalių. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę atmestas. Tryliktas pakeitimas, kas už. Prieš Neaišku, pasitikrinkime dėl 13. Nepakankamai rankų užkelta, balsavimas padedamas. Keturioliktas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penkioliktas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 16 ir 17 balsuojama kartu dėl jų. Pasitikrinkime. Dėl 15 pasitikrinkime. Dabar balsavimas pradedamas. Priimtas 36 už 22 prieš. Atleiskit, kad neteisingai interpretavau. 16 ir 17 dėl jų balsuojame kartu. Kas už? Prieš. Priimta. 31 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 19 ir 20 balsuojame kartu dėl jų. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 21-22 irgi balsuojama kartu. Prieš. Atmesta. 24. Už. Prieš. Priimta. 25. Už. Prieš. Susilaikę priimta. 26. Už prieš susilaikę priimta. 27. Kas už? Prieš susilaikę atmestas. 29. Kas už? Prieš susilaikę priimtas. 30. Kas už? Prieš susilaikę atmestas. 31. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 32. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. 33. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 31. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 33. Kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 40. Pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę atmestas. 41 kas už prieš susilaikę priimtas. 42 kas už prieš susilaikę atmestas. 43 už prieš susilaikę priimta. 44 kas už prieš, susilaikę, priimta. 46 už, prieš, susilaikę, atmesta. 47 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 49 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 50 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 51 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 54 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 50. Atsiprašau, kompromisas 34 kas už, prieš, susilaikė. Primtas. 59 kas už. Ar ne? Ne, jis jau nebegyvas, atleiskit. Periname prie 35 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikę. Primtas. 63. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primta. Atleiskit mes prašokome Franko Engelio 62 pakeitimą. Taigi 62 kas už. Ne, jis pasirodo atkrenta. Pone Engelį, atsiprašau, mane neteisingai informavo. Mes balsavome jau dėl 63. Gerai, pasitikrinkime dėl 63 elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Periname prie 36 kompromiso, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 69 kas už. Atmestas. 70 kas už prieš, susilaikę priimta. 37 kas už, prieš, susilaikę priimtas. 76 kas už, prieš, susilaikę priimtas. 38 kas už, prieš, susilaikę priimta. 81 kas už prieš susilaikę atmesta. 82 kompromisas, sako pirmininkas. Atleiskit, tai buvo pakeitimas, ne kompromisas, 82 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39 kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 88 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 89, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 90, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 91, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 93, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 94, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 95 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 96 atkrenta, ar ne? Ne, jis dar gyvas. Balsuokime dėl jo. 96 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 40 kompromisas kas už, prieš, susilaikę. Priimta. Periname prie šimtojo pakeitimo. Kas už? prieš susilaikę priimta. 101. Kas už prieš susilaikę priimta. 102. Kas už prieš susilaikę atmesta. 103. Kas už prieš susilaikę atmesta. 105. Kas už prieš susilaikę atmestas. 104. Kas už prieš susilaikę, priimtas. 106. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 107. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 108. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 109. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 110. Kas už, prieš, prieš, susilaikė, atmesta 111, kas už, prieš, susilaikė, priimta 112, už, prieš, susilaikė, atmestas 113, kas už, prieš, susilaikė, priimta 114, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 115, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 116 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 117 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 118 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 119 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 120 kas už, prieš susilaikę priimtas. 121 kas už, prieš susilaikę atmestas. 122 kas už, prieš atmestas. 124 kas už, prieš susilaikę atmestą. 125 kas už, prieš susilaikę priimtas. 126. Kas už? Prieš. Susilaikę. Sprimtas. Atleiskite, atmestas, atmestas. 127. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 128. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primtas. 129. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primtas. 130 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 131 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 132 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 133 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 134 kas už, prieš susilaikę atmesta. 135 ir 336 kartu, kas už, prieš susilaikę atmesta. 137-138 kartu, kas už, prieš susilaikę atmesta. 139 kas už, prieš susilaikę atmesta. 140 kas už, prieš susilaikę atmestas. 141 kas už, prieš susilaikę atmestas. 142, kas už, prieš susilaikę atmestą. 143, kas už, prieš susilaikę atmestą. 144, kas už, prieš susilaikę atmestą. 145, kas už, prieš susilaikę atmestą. 146, kas už, prieš susilaikę atmestą. 147, kas už, prieš susilaikę priimtas 148, kas už, prieš susilaikę atmestas 149, už, prieš. Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 149 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Perimame prie 151. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 152. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 41. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta.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 168 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 169 už, prieš, susilaikę, atmesta, 170 už, prieš, susilaikę, atmesta, 171, kas už, prieš, susilaikę, atmesta, 172 už, prieš, susilaikę, atmesta, 173 už, prieš, susilaikė. Atmestas 174 už prieš susilaikė. Atmestas 175 už prieš susilaikė. Atmestas 176 už ne, pirmininkas atsiprašo. 176 ne turiu jo savo balsavimų sąraše, bet vis tiek balsuojam už, prieš, Pirmininkas pakartoja, jo balsavimų sąraše tokio pakeitimo nėra. Kągi atrodo kyla problema. Socialdemokratai taip pat jų balsavimo sąrašuose nėra 176 pakeitimo. Kągi, matyt netyčia pašalintas pakeitimas iš balsavimo lapų, tačiau bet kuriuo atveju tai yra Kinga Gal ir Laslo Surjan teikiamas pakeitimas. Norite, kad jį perskaityčiau? Ar jums pakaktų, jei aš jį perskaityčiau? Dėmesio. Šio pakeitimo tikslas yra išbraukti pačią pastraipą. Toliau yra komisijos, kad Venecijos komisijos nuomonė dėl 2011 metų ir teisės į sąžinės ir religijos laisvę ir Vengrijos bažnyčios padėties pavadinimų ir lyginių bendruomenių. Taigi pakeitimas teikiamas dėl šitos pastraipos išbraukimo. Tai ar balsuosime ar ne? Kas už? Prieš. Atmesta. 177 pakeitimas ta pati situacija Franko Engelio pakeitimas irgi siūloma išbraukti pastraipą. O pastraipa yra tokia, kadangi atgalinė data įsigaliojus bažnyčios įstatymo nuostatoms daugiau nei 300 registruotųjų bažnyčių prarado savo kaip bažnyčios teisinį statusą. Prašoma išbraukti šį, šią pastraipą To prašo kolega Frankas Engelis. Balsuokime už, prieš, susilaikę, atmesta. 178 už, prieš, atmesta. 179 už, prieš, susilaikę, atmesta. 180 už, prieš, susilaikė atmestas, 181 už, prieš, susilaikė atmestas, 182. Atkrenta, nes 82-83 yra tapatus, o dabar 184 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 185 už, prieš, susilaikę, atmesta. 186, ne, pirmininkas atsiprašo, 188 už, prieš, susilaikę, atmesta, 189 už, prieš, susilaikė. Atmestas 190 už, prieš, susilaikė. Atmestas 191 už, Ne, pirmininkas atsiprašo, jis nebuvo pateiktas šis pakeitimas balsavimui. Taigi dabar balsuosime už visą pranešimą elektroniniu būdu, o visiems noriu padėkoti kad taip tvarkingai balsavote tokio nelengvo balsavimo metu. Taigi galutinis balsavimas per daug yra EPP frakcijos balsų, Ar EPP frakcijos atstovai gali susiduroti su tą problema, kad jų būtų tiek, kiek turi būti? Dar vienu nariu per daug? Taip, ačiū. Taigi pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 31 už 19 prieš 8 susilaikė. Taigi pranešimas yra tvirtinamas su visais pakeitimais, kurie buvo patvirtinti ilgo balsavimo metu. Ačiū visiems, ačiū visiems už pastangas ir už kompromisus, ponia Indvelt. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio prieš balsavimą. Noriu e, trumpai grįžti prie nutikimo prieš balsavimą ir norėčiau, kad į protokolą būtų įrašyta, kad aš nepritariu tam, kad e, narių kortelės būtų e, plakatai, kuriuos narius, nariai naudoja, e, nepritariu tam, kad jie būtų pašalinami, ypač plenarnėme posėdyje. Aš manau, kad kai kas, e, kai kurie e, tų, tų plakatų turinys yra apgailėtinas, bet aš vis tiek nepritariu gal, galimybei tuos plakatus e, at, pašalinti, atimti iš jų. E, tuos plakatus surinko e, apsaugos tarnybos parlamento. Pranešėjas prašo galimybės pasakyti e, paskutinį žodį. Porą žodžių. Aš noriu, noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams, frakcijoms, komiteto sekretoriatui, padėjėjams, kurie ant betvangos dirbo ir noriu pasakyti tai ir vengrų kalba, pasakyti vengriškai ačiū. Dėkojame visiems nariams už bendradarbiavimą šiame tikrai sudėtingame balsavime. Mes e, aprėpėme tikrai ilgą sąrašą, pat ilgiausią per visą mūsų kadenciją. Ačiū. Posėdis baigtas ir Darbą pratesime trečią valandą po pietų su komisijos narė Redin, kuri kalbės apie pagrindinės teisės. Trečią valandą po pietų, Libė komitete, ačiū.